Morning. Martello. Good morning. Labas rytas. Labas rytas. Buenos días, queridos colegas. Labas rytas, brangus kolegas, ponios ir ponai. Prašom atsisėsti. So get... Dėkoju, taigi galime pradėti darbą. Galime pirmiausia patvirtinti siūlomą darbo tvarkės projektą. Norėčiau pažymėti, jog kritinės svarbos e, infrastruktūros subjektų spėjimo informacinio tinklo klausimas buvo atidėtas. Koordinatorių posėdis už uždarų durų įvyks nuo pusės dvylikos iki pusės pirmos. Niekas tam neprieštarauja? Puiku. Taigi darbo atvarkės projektas yra patvirtintas. Dabar perėdame prie pirmininko pranešimų. Pirmiausia, Aš norėčiau Jums pranešti, kad lybė komiteto delegacija nuvyko į Vašingtoną praeitą savaitę. Tenai delegacijos nariai susitiko su kongresu ir JAF administracijos nariais. Mums buvo pranešta, jog susitikimai buvo labai naudingi, ypač turint galvoje mūsų svarbą, svarbų dar, darbą rūpinantis duomenų apsaugą bei keliaivių įrašų registro klausimais. Taigi, aš siūlyčiau išklausyti pranešimą apie šią labai svarbią misiją kitame koordinatorių posėdėje. Ne šiandien, kitai yra kitame koordinatorių posėdėje, kai uh, sugrįžus delegacija pat, parengs savo pranešimą. Pone Hed.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 mane nuvylė tai, kad mes vėl pradėjome mūsų posėdį kur kas vėliau nei buvo numatyta, o šiandien turėtume svarstyti labai svarbius klausimus. Beveik niekada mūsų posėdžiai neprasideda laiku. Nepamirškime, jog turime mūsų darbo tvarkį daugybę labai svarbių klausimų. Pradėjome darbą 15 po 9 per uh, per tas 15 minučių galėjome parašyti kelis e, elektroninius laiškelius, gal parašyti kokius straipsnius. Taigi aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime pradėti dirbti laiku. Yeah, Taip, be abejo, tai pasižymėsiu. Aš buvau atvykęs čia jau 9 valandą. Ir aš bendravau su komiteto nariais šioje salėje. Tiesiog norėjau leisti mūsų nariams kai kuriems nariams prie mūsų prisijungti. Bet be abejo, mes atsižvelgsime į jūsų pastabą. Mes iš tikrųjų manome, jog labai svarbu yra nepamiršti, jog visi esame užsijėmę. Aš asmeniškai manau, kad punktualumas yra būtina Libi komiteto posėdžių sąlyga. Taigi mes pasižymėsime jūsų pastabą ir mes padarysime viską, kad išnagrinėtume visus darbo tvarkėje esančius klausimus. Taigi, trečiasis darbo tvarkės e, punktas - metinės pranešimas dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. Štai toks yra pirmasis šiandien svarstamas klausimas. Kalbėsime apie metinį pranešimą. Už šį pranešimą yra atsakinga ponia Hautala. Šis pranešimas buvo parinktas ir pateiktas mums. Ir šiame pranešime kalbama apie tai, kaip yra gyvenimas reglamentas numeris 1049-2001 dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais. Bet to pas mus atvyko ir pon, ponas Kešman, kuris rengė pranešimą apie šio reglamento galimus pakeitimus. Be to, norėčiau Jums priminti, jog 2008 metais, tai yra iki Lisabonos sutarties įgaliojimo, komisija pateikė savo pasiūlymą. Todėl kovo mėnesį šiemet komisija pateikė naują pasiūlymą dėl šio reglamento numeris 1049-2001 pakeitimo. Siekiant išplatinti šio reglamento taikymo sritį, įvairiom, e, taip, kad ji apimtų įvairias ES institucijas ir įvairias agentūras. Praeitam nesnei vykusiame e, Lybė komiteto renginyje, kuriame buvo kalbama apie skaidrumą ir kuris įvyko praeitą savaitę, ponia Haltaler ir ponės, ponas Kašman dalyvavo. Šiame pranešime taip pat dalyvavo ir uh, ir Konstitucinio reikalų komiteto narė, ponė Jetenmakė. Ponė Hautala, prašau. Komitė. Taip, ponė pirmininkė, praeitą savaitę mūsų komitetas surengė viešuosius klausimus dėl to, kaip visuomenė gali susipažinti su ES rengiamais dokumentais. Pone Skešman, pone Jetenmakė ir aš dalyvavome šiame renginyje. Ir aš turiu pasakyti, kad uh, mes sugebėjome sudaryti labai aišku vaizdą apie tai, kokia yra dabartinė situacija. Nepaisant to, jog galiojo reglamentas numeris 1049-2001 e, ir kad jis galiojo jau 10 metų, mes pastebėjome tai, kad ES institucijos dažnai nenori leisti piliečiams susipažinti su dokumentais. Lisabono sutartyje yra nurodyto, jog susipažinti su dokumentais, su viešais dokumentais yra labai svarbi teisė, kurią piliečiai turi naudotis tam, kad jie galėtų dalyvauti e, sprendimų prieimimo procese. Be to tai yra būtina bet kokios demokratinės antvarkos sąlyga. Aš norėčiau išnagrinėti, kaip ES institucijos praktikoje gyvendina reglamentą nu, e, numeris 1049-2001. Turiu pasakyti, kad labai dažnai mes girdime iš ES institucijų, jog e, buvo sureaguota ir tiek ir tiek piliečių prašymų, mes patikėme jiems tiek ir tiek dokumentų. Tačiau problema yra ta, kad e, visuomet yra kažkiek prašymų, kurių ES institucijos nepatenkina. Ir labai dažnai jos. jos piknaudžiauja savo gali, e, galiomis ir netinkamai interpretuoja e, teisę susipažinti su viešais dokumentais pagal reglamentą numeris 1049. Ponas Kešman yra atsakingas už pranešimą dėl šio reglamento keitimo. Ir mūsų komitetas turės nuspręsti, kaip reikėtų reaguoti į komisijos antrąjį pasiūlymą, kuris buvo pateiktas praėjus dviems metams po pirmojo komisijos pasiūlymo pasiūlymo, kurio buvo siekiama praplėsti jo taikymo sritį. Dabartinis pasiūlymas yra susijęs taip pat su taikymo srities praplėtimu, išvilgiant į Lisabonos sutartį. Taigi situacija yra išties įdomi. Kelios institucijos, pavyzdžiui, ES medicinos agentūra arba maisto saugos agentūra arba išorės veiksmų tarnyba dabar susiduria su reikalavimu įgyventinti šį reglamentą. Ir praeitą savaitės klausimuose mes išgirdome apie tai, kad piliečiams dažnai net nėra žinoma, jog institucijos turi pateikti jiems reikalingą e, informaciją. Dar vienas pastebėjimas pas, institucijos dažnai vilkina nagrinėti arba reaguoti į piliečių prašymus. Ir labai dažnai toks vilkimas reiškia, jog informacija praranda bet kokią savo svarbą, bet kokią savo prasme. Todėl turime raginti ES institucijas reaguoti į prašymus kuo skubiau bei atsižvelgti į tai, jog piliečiams informacijos reikia, prašomos informacijos reikia paprastai kuo skubiau. Mes nuolatos pabrėžime, jog mums reikia didesnio skaidrumo. Ir mes ėmėmės veiksmų ir kalbame apie tai, jog institucijos ir piliečiai išvengtų daugybės nereikalingo darbo, jei būtų sukurtas registra, e, registras kuriame būtų nurodyta, su, su kokiais dokumentais galima susipažinti tiesiogiai, tai yra nepateikiant jokių prašymų. Dar vienas dalykas - teisinė situacija. Teisinės kontekstas yra iš tikrųjų yra labai geras, kadangi keli teismai priėmė kelis taip vadinamosius pažangiuosius, pažangius sprendimus dėl to, kaip reikėtų regla, interpretuoti teisės aktus. Ir taip e, teismų sprendimas buvo praplėsta šio reglamento taikymo sritis. Tačiau mes matome vis dėlto, kad e, taryba ir kai kurios kitos institucijos naudojasi tuo, kad reglamente nurodytas išimtis galima reglamentuoti, lab, galima traktuoti labai plačiai. Uh, Bet institucijos labai dažnai pasinaudoja štai tokių pretekstų, beje ir Europos parlamentas dažnai tą daro. Jau kuris laikas mes kalbame apie tai, jog institucijoms reikia tam tikros laisvės. Ir tai labai dažnai pasitelkiame kaip pretekstas tam, kad institucijos nuslėptų, nuo, nuslėptų tai, kaip yra rengiami teisės aktai, kaip yra primami sprendimai. Nepaisant to, kad piliečiai turi teisę susipažinti su tuo, kas vyksta dar prieš priimant ir paskelbiant paskutinį e, sprendimą. Man pasirodo, jog šešėliniai pranešėjai buvo e, patenkinti tuo, kad aš taip pat susidomėjau ir keliomis e, e, teismuose nagrinėjamomis bylomis, kurios gali padėti mums išaiškinti, kaip reikėtų patobulinti galiojantį reglamentą. Aš pastebėjau, kad daugybė valstybių narių nenori skelbti savo pozicijų dėl rengimų teisės aktų. nevyriausybinė organizacija Access Info surinko informaciją, kuri rodo, jog valstybės narės tikrai nenori atskleisti savo poziciją dėl rengiamų teisės aktų bei dėl to, kaip reikėtų juos keisti. Taigi susidaro savotaškas paradoksas. Teisingumo teismas visai neseniai prieėmė, mano galva, svarbų sprendimą kuriame yra nurodyta, kad taryba naudojasi neteisingais argumentais, teikdama, jog e, skelbiant valstybių narių pozicijas, e, tol kol yra ne, nebaigtas renkti teisės aktas, tai sutrukdys vyriausybėms ir valstybėms narėms keisti savo poziciją vėliau. Taip iš tikrųjų nėra nuo Teisingumo teismo, kadangi piliečiai puikiai supranta, kad dėrybos yra dėrybos ir poziciją kartais tenka keisti. Taigi valstybės narės neturėtų bijoti to, kad e, pozicija bus paskelbta per, ankstai, per anksti. Mes taip pat dabar gavome tam tokių ženklų iš tarybos, jog e, valstybės narės nenori iš tikrųjų pilna apimtimi gyveninti šio reglamento. Tai yra paradoksalu, kadangi Lisabono sutartyje yra numatytas įpareigojimas siekti vis didesnio skaidrumo. Bet o praeitais metais ombudsmenas paragino Europos medicinos agentūrą skelbti kai kurią informaciją, kuri anot agentūros buvo klasifikuota kaip slapta. Tai, yra, tai buvo informacija apie e, vaistus, kurie yra naudojami e, gydant nutukimą. Ombudsmenas nusprendė, kad e, piliečiai turėjo teisę susipažinti su šia informacija ir kiek man yra žinoma, agentūra atsižvelgė ombudsmeno rekomendaciją. Be to, praeitą savaitę vykus, vykusiuose klausimuose mes taip pat kalbėjome apie tai, kad dokumentų e, klasifikavimo taisyklės kelia daug problemų. Paprastai šias taisyklės e, nustato kiekvienos institucijos darbo tvarkos taisyklės. Ir ponas Kešman savo pranešime apie tai kalbės ir e, per klausimus keli ekspertai kalbėjo, kad uh, Šios taisyklės turėtų būti parengtos taip, jog būtų atsižvelgta į teisės akto esmenį. Šios e, taisyklės negali būti nustatomos e, e, pagal institucijos vidaus darbo tvarkos taisyklės. Ir kiek aš suprantu, ponas Kešman ketina reikalauti, jog dokumentų klasifikavimo taisyklės būtų įtrauktos į reglamentą. Manau, kad šis pasiūlymas yra iš tikrųjų labai geras. Be to mes sužinojame apie tai, kad e, institucijos paprastai e, teikdamos, e, kad dokumentai yra slapti, neleidžia piliečiams su jais susipažinti. Ir taip ribojama yra piliečių teisė su jais susipažinti. Yra ir dar viena klasifikacija, tai yra riboto naudojimo dokumentai. Ir tai yra labai keista formuluotė. Ji nėra, žinoma, iš tikrųjų, a, a, a, nėra apibriešta teisiniuose dokumentuose. Taigi, kolegos, mes turėtume visus šios klausimus svarstyti ir reikalauti, kad būtų klasifikuojant dokumentus, juos įslaptinant, būtų naudojamos tik tai aiškios žymės, tokios pavyzdžiui kaip labai slapta arba uh, uh, tiesiog slaptas dokumentas, kad būtų atsisakyta to riboto naudojimo apibrėžimo. Taigi, kolegos, aš rengiu pra, e, pranešimą dėl to, kaip yra gyvendinamas reglamentas dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais. Tikiuosi, kad baigsiu jį renkti netrukus. Dėkoju visai komandai, kuri man talkina, tai yra visiems koordinatoriams ir visiems kitiems. Ir taip pat tikiuosi, kad ponas Kašman netrukus pateiks ir savo pranešimą. Dėkuoju. Thank you, Mrs. Autala. I think you go... Dėkuoju, ponė Autala. Dabar ponas Kašman. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Autalai už puikų pristatymą to darbo, kuris dabar yra dar tebe dirbamas. Uh, eina kalba apie tai, kaip praktikoje tas reglamentas yra įgyvendinamas e, trijose institucijose ir visa tai prasidėjo dar iki Lisabonos starties įsigaliojimo. Taigi, peržvelgdami taikymo praktiką, mes turėtume pažiūrėti, ar nesikartoja nenoras pateikti viešai kai kurias dokumentų kategorijas. Regis yra simbiozė tarp to, ką daro ponia Hautala savo pranešime ir ką aš ketinu padaryti savo pranešime, kur kalbėsiu apie 1049 reglamento peržiūrą. Čia paminėjo jau vieną iš problemų - įslaptinimą ir pernelik didelį įslaptinimą. Galiu pasakyti, kad 1049 reglamentas labai aiškiai apibrėžia, kokia galima būti prieiga ir sako, kad atsisakymas suteikti prieigą yra labai ribotas. Ten tik tai labai aiškiai yra du straipsniai, kurie nurodo, kada galima daryti išimtis. Jeigu norime siekti nuoseklumo, užtikrindami visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. Tai mums reikia vieningų taisyklių dėl įslaptinimo. Atskirų institucijų vidaus taisyklių suvienodinimo. Aš turiu parengęs tokią lentelę, kurioje atspindžiu tarybos įslapnimo taisyklės. Nes jeigu bus e, visose institucijose atskiras taisyklės, tai tada iš esmės negalima bus ištikrinti vienodas prieigos prie dokumentų. Pone Autula taip pat paminėjo e, pereitos savaitės e, klausimus. Buvo labai įdomu išgirsti iš nevyriausybinio organizacijų, iš praktikų, ką jie galvoja apie galimybę susipažinti su dokumentais ir ryšim su tuo iškilančias problemas užtikrinant e, atvirumą ir skaidrumą, jie rėmėsi visų pirma reglamentu 1049. Na ir dabar pastaruoju metu, kaip pavyzdžiai to reglamento taikymo, buvo paminėtas investicijų bankas ir Frontex agentūra. Taip pat ir Teisingumo teismas yra priėmęs e, du svarbius sprendimus susijusius su prieiga prie dokumentų. Vienas, viena iš bylų buvo a, bavariško alaus byla. Ten komisija atsisakė suteikti prieigą prie dokumentų, nes sakė, kad ji ten atskirų asmenų duomenų apsaugos interesus pažeistų. Duomenų apsaugos principas toje byloje buvo išlaikytas, bet teismas taip pat aiškiai pasisakė, kad reikia subalansuoti interesus ir užtikrinti ir prieigą prie dokumentų. Ir jeigu ten dokumente yra kažkokios pavardės, tai e, nereiškia, kad e, galima atsisakyti tą dokumentą pateikti. Taigi buvo e, atsižvelgta ir į nuostatas, kurios gina duomenis apie asmenį, bet taip pat ir užtikrina e, kitą interesą. Na ir dar viena byla teisingumo teisme, kur kalbama apie prieigą prie tarybos sprendimų arba valstybių narių pozicijų, kai buvo kalbama apie reikiamybę ar nereikiamybę peržiūrėti 1049 reglamentą. Taigi, ar valstybės narės pasisakė už ar prieš tokią peržiūrą? Ir aš e, siūlyčiau kolegoms e, per Velykas pasiskaityti tą bylą. Iš tikrųjų, ji tarsi Kafkos romanas E, nes tarybos atstovai ginčijas, ginčia tokią prieigą, nes sako, kad jeigu valstybių narių pozicijos būtų paviešintos, tai tada atsirastų tam tikras spaudimas iš visuomenės pakeisti valstybės narės nuomonę. Tarsi piliečių nuomonė kaip tik ir neturėtų būti atspindėta Taigi, kai skaitai tą bylą, tiesiog e, ima juokas, skaitant tuos argumentus, kuriais pasinaudojama, kad būtų neprileista visuomenė prie dokumentų. Bet savęs neapgaudinėkime. Europa pergyvena labai sunkius laikus, e, e, savo valstybių narių lygmenių ypatingai E, piliečiai klausia, ar iš tikrųjų Europa ką nors gero mums neša, ar reikia mums įsitraukti į šitą procesą taip labai, kodėl Europa visą laiką sako mums ką daryti Švedijoje, Portugalijoje, Italijoje, Airijoje, Ispanijoje ir taip toliau. Bet jeigu atsiras prieiga prie tarybos dokumentų, tai tada pamatysime, kaip mūsų ministrai uh, Mūsų vyriausybės atstovaudami derisi, svarsto ir balsuoja. Bet visa tai daro slaptai. Net nacionaliniai parlamentai nežino, kaip ministrai ir vyriausybė aptarinėja taryboje ir balsuoja dėl ko nors ministrų taryboje. O kai tai atversime visuomenės peržiūrai ar priežiūrai, ir ta priežiūra nėra toks blogas dalykas, Jeigu atversime tai ir pamatysime, pavyzdžiui, kad Junktinės karalystės ministrai pateikia savo pozicijas, paskui jas keičia, siekia kompromisų ir tada balsuoja, tai kai jie sugrįžta į parlamentą, jie privalo atsakyti už tuos sprendimus, kuriuos priėmė. Ir tai nuramina piliečius, kad dalykų Europa neprimetinėja, kad mūsų vyriausybės ir ministrai dėl kažko susitarė taryboje. Ir iš tikrųjų neteisinga kurti blogą nuomonę apie Europos institucijas. Tikrai tai nėra proeuropietiškas požiūris. Ir dėl to atsiranda tokių šlikščių straipsnių kaip šitas, kuris dabar čia Sunday Times yra išspausdintas kur bandoma sugriauti vieną iš svarbiausių ir sėkmingiausių projektų po antrojo pasaulinio karo - europinį projektą. Taigi mums reikia labai aiškiai pradėti rodyti, kad ten, kur trūksta skaidrumo, reikia jo daugiau. Reglamentas 1049 labai aiškiai sako, dokumentas turi būti pateiktas, o jeigu jis nėra pateikiamas, tai tam turi būti pagrindimas ir priežastis. Taigi aš manau, kad e, labai savalaikis yra tų trijų institucijų veikimo šioje srityje. Apžvelgimas, Ir kai kalbame apie reglamento peržiūrą, tai e, yra nuomonė, kad ji yra per vėla ir kad galbūt iš vis nėra reikalinga. Tačiau Lisabonos sutartis turi savo pagreitį. 15 straipsnis ir trečioji jo dalis, kur kalbama, kad E, Europos piliečiai turėtų būti labiau įtraukti į demokratinį procesą, tas straipsnis išliks. Išliks tol, kol egzistuos Lisabonos sutartis. Ir be jokios abejonės galima sakyti, kad būtina tarp institucijų dirbti, kad galima būtų surasti galimybę pagerinti visuomenės galimybę susipažinti su dokumentais ir būtent apie tai mes turime ir kalbėti. Pane pirmininkė, gal ir per nelik ilgai kalbu, bet atvirai sakau, labai rimtai sakau, kuo labiau atversime mūsų institucijas, kuo labiau žmonės supras, ką mes darome ir kad mes dirbame tų žmonių labai, tuo greičiau paaiškinsime žmonėms, kad vyriausybės dažnai pasinaudoja Europą kaip pretekstu. E, kai kas nors bloga, tada kalta Europa, kai kas nors gero, tai tada jų nuopelnas. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ačiū. Thank you, Mr. Cashman. Now. Dėkuoju, ponė Cashmanai. Dabar mm, pasisakys nariai, ponas Buzutilis, pirmas prašo žodžio, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. APP e, e šešėlinė pranešėja ir mano kolegė ponė Renata Somer, kuri negali atvykti iš šios dienos posėdį, todėl, norė, posėdį, todėl norėčiau pasisakyti jos vardu. Pirmiausia, padėkosiu poniai Hautalai už e, labai įdomų pristatymą ir dabar norėčiau pasidalinti APP frakcijos perspektyvą. Uh, kuri galbūt tam tikrais niuansais šiek tiek skiriasi nuo to, e, ką sakė prieš mane pasisakysiai. Na, mes pritarėme bendram atspirties taškui. O mūsų manimu atspirties taškas yra pasiekti, kad Europa būtų skaidresnė ir jos veikimas būtų labiau suprastamesnis. Taigi esminis klausimas yra, kaip suteikti galimybę piliečiams pažinti su reikalingais dokumentais tam, kad šie geriau suprastų, kaip veikia ES ir ką mes čia darome. Na ir reikia atrasti tinkamą pasiasvirą tarp skaidrumo ir atvirumo iš vienos pusės ir kita vertus tinkamo sąjungos veikimo užtikrinimo iš kitos pusės. Na, yra, pažiūrėjau, tam tikrų minčių, kaip, pažiūrėjau, darbinė dokumente siūloma bendra virtuali erdvė. Na ir mūsų supratimu, tai te bus dokumentų srautas, kurie galbūt apskritai net ir nedomins visuomenės didžiosios dalies. Todėl manau, kad e, turime atsvergiai žvelgti šį siūlymą ir pamastyti, ar jis iš tikrųjų padės užtikrinti skaidrumą, arba galbūt priešingai e, tas tarsi dėl to nebeliks erdvės pamastymams, kurių reikia, kurių reikia teisėkros procese. Toliau parlamento uh, siūlymas e, viešinti parlamento poziciją dėl dokumentų, tačiau tarsi kažkoks pasiūlymas, kurį galėtų būti suformulavęs Kafka, bet e, jeigu e, parlamentas ar valstybė nerė negali pilnai paviešinti savo pozicijos, tai galbūt vietoj to bus nuspręsta paviešinti kažką, kas visiškai neatspindės um, e, tikrovės. Taigi turime pagalvoti, ar toks viešinimas užtikrins skaidrumą, ar priešingai jam kliudys. Ir aš manau, kad negalima tiesiog e, ignoruoti šios argumentų. Jį reikia žiūrėti realistiškai. Aš manau, nesiūlau, kad e, būtų draudžiama viešinami visi tarybos dokumentai, tačiau e, viešinimo procesas būtų toks, kad jis nesugliudytų valstybėms narėms vis dėlto išdėstyti savo poziciją, kad jos nesibaimintų tai daryti. Kitas dalykas yra tam tikros Europos agentūros ir jų veikla, pavyzdžiui, Frontexas ir Europolas. Ir e, šios agentūros dirba su labai jautria informacija. Uh, Tai galbūt ir nebloga mintis atskleiti viską visuomeniai, tačiau ar iš tikrųjų tai visuomet yra gerai, kai e, dirbama su jautra informacija, ypač kai kalba eina apie tokias agentūras, kurios dirba teisės saugos srityje. Tai kaip bendrinimas galiu pasakyti, kad išlieka e, mūsų manimi trys problemos. Pirmiausia, tai ir toliau besitėsinti painiava dėl, iš vienos pusės dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais, o kitas dalykas yra institucijų prieiga prie dokumentų, tai yra ta prieiga, kurią mes kaip institucijos turėtume turėti. Uh, Na ir kol kas nesigilinsiu šią mintį, nes tai galiausiai tai tik tai sukeltų daug debatų. Kitas dalykas yra apibrieštis, pavyzdžiui, dokumento savokas apibrieštis. Neretai dokumento savoka suplakama į vieną krūvą su informacija, e, o taip pat institucija su teisė kuros organų yra suplakama suplakama į vieną vietą. Kitas dalykas yra e, pagrindinis visuomenės interesas taip pat neapibriešta, kas tai yra. Na ir trečia, manau, kad turėtume perspėti, kad pavojinga tiek užtvindyti mintis e, ar diskusijų formus informaciją, kad po to nebeliks galimybės e, iškristalizuoti mintis, jomis pasidalinti. Nes jeigu mes tikrai viešinsime visas savo mintis, visus savo rengiamus dokumentus, tai tai galbūt netgi sukliudys mums išreikščius tave, suformuluoti aiškę poziciją. Taigi gal mes ne visai prieštaravome tam, ką sakė ponia Hautala, tačiau mūsų požiūris šiek tiek skiriasi ir mes šiek tiek skirtingai žiūrime į įvairius dalykus ir manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti ir tuos mano išdėstytus aspektus. Dėkuoju, ponė Busuteliu, ir matau, kad dabar ponas Dejongas norėtų pasisakyti, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti tiek pranešėjai, poniai Hautalai, tiek ir ponui Kešmanui, nes jie iš tikrųjų parengė uh, e, išsamų dokumentą, tai labai naudinga. Uh, Na, ir ponas Kešminas yra teisus, kalbėdamas apie, tokią, apie, apie ES padėkti kaip po tokią, šiek tiek apie tai. Na, mes tarsi pabėgame nuo mūsų, mūsų rinkėjų, kai tampa įdomu Europoje įsąjunga, pabėgame į Briselį, pabėgame į Strasbūrą ir po to piliečiai. Čia jis tiesiog skaito laikrašiuose apie tos sprendimus, kurie primti ES. Ir pavyzdžiui, 20 procentų suomi nepatinka, kas čia uh, e, primama. Mes e, nusipelname, kad mūsų piliečiai turėtų galimybę mūsų išgirsti. Ir čia prisimenant diskusijas mano paties šalyje, pažiūrėjau, dėl ekonominės valdysenos, tai šiuo metu šties primami labai svarbus sprendimai. Ir tik labai nedaug žmonių suvokia, kas vyksta. Na ir manau, kad jeigu mes atsiversime, jeigu pripažinsime, kad viena valstybė narė e, kovoja su kita, kad atsiranda interesų konfliktas, tačiau nėra tie dalykai, kurie turėtų mus baidyti. Tai yra dalykai, kurie galbūt sužadins visų piliečių sistemą to, kas vyksta Europoje. Na, kai kas sako, kad e, dabar e, televizija žmonės tiesiog mulkin, nemulkina, bet tiesiog um, užslapina jų susidomėjimą, nes uh, įdomu žmonėms yra, yra šau, skandalai, o po to, jeigu žiniuose pasirodo kažkas apie Europą, tai nuodomu, bet žmonės domina kovos, susikirtimai, skandalai ir galbūt uh, jeigu mes nesibaidytume tam tikrų temų, tai galbūt tai sužadintų piliečių stidėjimą mumis. Na, ir tarkim, parlamente vyksta trialogai, bet mes, tiesą sakom, uždarom duris ir niekas apie tai nieko nesužino. Tačiau jeigu mes išdrįstume tverti tas duris, jeigu mes išdrįstume tie viešai pasakyti, kad e, mums nepatinka, kas patvirtinta taryboje, mes norime kažkokių kitokių dalykų, pavyzdžiui, prieglopščio teikimo srityje, tai tuomet, jeigu tai bus paviešinta, tai piliečiai sužinos, kad mes tikrai stengiamės, darom viską, ką galėjome, kad siekime kompromisu ir aš manau, kad tai iš tikrųjų e, geras dalykas, kai galvojame apie demokratiją Europoje ir apskritai ES išlikimą. Dėkuoju, ponė Dejong. Jeigu nebūtų daugiau norinčių pasakyti šioje diskusijoje, suteiksim žodį poniai Hautalai. Ačiū pirmininkė. Dėkinga esu ponui Busutilui, kuris manęs dabar nesiklauso. Saminai, ką tik pasakiau, kad e, labai dėkinga tau, kad suformulavai tuos dalykus, dėl kurių su manim nesutinki. Aš minėjau, kad ketinu mūsų komitete surinkti tokią nedidelę darbo grupę ir gal pats galėtum prisijungti prie jos ir aptarti tuos nesutarimus nes kitaip parlamentas nesugebės to dalyko tolin pastumėti. Jau dabar esame aklavietėje keletą metų. Na, o pabandysiu atsakyti į keletą jūsų klausimų. Aš, aš pasižymėjau, kad reikia ieškoti pusiausvėros, kad reikia kažką čia svarstyti, kai kalbam apie uh, teisę iš vienos pusės e, gauti prieigą prie dokumentų ir antra vertus e, parlamento tam tikras privilegijas, kai kalbama apie dokumentus. Galų gale, e, pavyzdžiui, kai eina kalba apie tam tikras sutartis ar susitarimus, tai be jokios abejonės mes turime turėti teisę uh, informuotai priimti savo sprendimus dėl jų. Pavyzdžiui, kodėl parlamentas negalėtų susipažinti su uh, e, dėrybų įgaliojimais ar mandatu, kai eina kalba apie, apie ES prisijungimą prie uh, žmogaus teisų konvencijos. Tai jeigu parlamentas neturi teisės e, sužinoti, kas yra deramasi tokiu klausimu, kur galų gali mums reikės pasakyti taip ar ne, tai tada ir mūsų piliečiai neturi jokio supratimo, kas vyksta. Taigi aš manau, parlamentas turi teisę žinoti ir mūsų piliečiai turi teisę žinoti. Žinoma, vėlgi turi būti tam tikra pusiausvėra. Ir a, e, ačiū taip pat, kad paminėjai tą problemą vadinamąją a, e, tam tikro laisvo laiko tarp pamastymui problemą. Taip, iš tikrųjų, turi praeiti tam tikrą laiko, kol viena ar kita informacija turi būti paviešinama. Aš e, turiu tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, kai susitinka šešėliniai pranešėjai ir kalbasi, ir jeigu kelsime klausimą, ar reikia jų pasitarimų protokolus viešai skelbti, aš manau, kad ne. Bet e, mes turim e, apibriežti, nuo kokio taško, nuo kurios ribos jau tos diskusijos turi būti viešinamos, tapti viešomis. Dabar dėl tam tikrų apibrėžimų, dėl to overriding public interest arba e, dominuojančiojo viešojo intereso apibriešties. Tai Reikia pasakyti, kad e, praktikoje netiek jau daug žmonių galų gale nueina iki teismo, kad pasiaiškintų, ką reiškia vienas ar kitas teisės aktas. Yra labai drąsių nevyriausybinio organizacijų, kitokių institucijų, kurios tą daro ir iš tikrųjų reikia mums galų gale tuos e, apibrėžimus iš, išgrininti. Dabar jūs minėjote kad e, toje virtualioje erdvėje žmogui ieškant dokumento jį gali užgriūti dokumentų lavina. Ir panas Busutila sakė, kad piliečiam gal netaip labai ir rūpi visi tie dalykai. Bet juk e, ne institucijos teisė yra apibriežti, kas yra gerai ar blogai piliečiai, o piliečio teisė yra gauti prieigą prie vieno ar kito dokumento turi dominuoti. Taigi reikia labai aiškių gairių piliečių, kaip jam susirasti tai, kas jam rūpi. Aišku, kad ne kiekvienas dokumentas yra įdomus, bet e, e, taip pat yra faktas tai, kad bent jau kol kas labai daug dokumentų net ir nepapuola į viešąją erdvę. Taigi, reikia ieškoti tam tikro konsensuso tarp EPP e frakcijos ir visų kitų. Nes per pastarusius keletą metų e, parlamente į tai viskas atsiriame. Taryba sako, parlamentas negali apsispręsti, parlamentas nepatikimas partneris. Taigi imkim ir padarykim viską kaip reikia. Dėkuoju. Thank you, Mrs. Autala. Now. Dėkuoju, poniai Hautelai. O dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, tai yra prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto, prie, e, e, prie e, darbuotojų judumo skatinimo ES. Tačiau norėčiau Jums pranešti, kad Pane Blinkevičiūtė pristatys mums savo parengtą nuomonę, tačiau prieš tai mes balsuosime elektroniniu būdu, taigi aš norėčiau paprašyti, kad visi parengtume savo elektroninės korteles arba paprašykite, kad e, jums jas atneštų. Taigi, dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas, kurį pristatys ponia Blinkevičiūtė. Jie mūsų pasakos apie e, rengiamą nuomonės projektą dėl e, darbuotojų mobilumo skatinimo ES. Jums yra žinoma, kad e, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, komitetas rengia pranešimą, ponas Ungurianų rengia pranešimą šiuo klausimu. Bet pirmiausia, mes išklausysime mūsų nuomonės referentę, ponę Blinkevičiūtę. O po to suteiksime žodį komisijai ir pradėsime diskusiją. Taigi, ponia Blinkvečiūtė, prašau. Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, e, pagrindinis e, pono Unguriano pranešimas e, iš tiesų koncentruojasi ties priemonėm, kurios leistų skatinti darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje, šalinant teisinės bei administracinės kliūtis, ir skatinant darbuotojų e, informatumą. E, tačiau manau, kad reikėtų e, pranešime daugiau akcentuoti poreikį ir paraginimą užtikrinti tinkamą judančių darbuotojų teisių apsaugos bei gynybos mechanizmą. Todėl siūlau darbuotojų mobilumo skatinimą ES teisėje papildyti nuostatomis, kurios numatytų veiksmingas sankcijas, teisų gynimo priemonės bei žalos atlyginimo mechanizmą tais atvejais, kai pažeidžiamos judančių ES darbuotojų teisės. Taip pat pranešime kaip vieną iš svarbiausių elementų akcentuoju poreikį kovoti su tiesioginė ir netiesioginę judančių darbuotojų diskriminaciją ir jų išnaudojimu, e, kuris e, dažnai atsiranda e, dėl iš vienos į kitą ES šalį atvykusių darbuotojo nepakankamo įstatymų to šalies išmanimo, nepakankamo pagaliau kalbos žinojimo. E, taip pat raginu valstybės narės užtikrinti kuo efektyvesnį e, taip vadinamos informacijos direktyvos įgyvendinimą. Pagal šią direktyvą darbdavys privalo suteikti darbuotojams informaciją apie jų darbo santykiams taikomą teisę bei išaiškinti pagrindinės darbo sutarties sąlygas. Pavyzdžiui, informacija turi būti suteikiama apie e, darbdavio tapatybę, darbinimo e, vietą, pareigų aprašymą, darbo santykių trukmę, taikomas kolektyvinės sutartys ir taip toliau. Ir darbuotojas atvykęs iš vienos, kitos, iš vienos ES šalies į kitą apie tai turi būti būtinai informuotas. Uh, Ir manau, kad šiuo aspektu įtraukimas į pranešimą e, leistų jį labiau subalansuoti ir prisidėtų prie kovos su judančių darbuotojų diskriminacija bei jų išnaudojimu. Nuomonėje taip pat siūlau glaudesnį kompetitingų institucijų bendradarbiavimą, e, tikrinant darbo sutarčių atitikimą tiek nacionaliniai teisiai, tiek ES teisiai ir taip pat valstybės narės turėtų griežčiau kontroliuoti įdarbinimo agentūrų veiklą. Galiausiai norėdama užtikrinti visapusę judančių darbuotojų teisių apsaugos mechanizmą, raginu valstybės narės sudaryti sąlygas socialinių partnerių ir ypač profesinių e, sąjungų dalyvavimui. E, tai, mano manimu, yra pirminė ir svarbiausia prevencinio pobūdžio priemonė, užtikrinant, kad nebūtų piknaudžiaujama atvykusių darbuotojų teisėmis ir kad jie nebūtų išnaudojami. Ir užbaigdama šį pristatymą noriu pasakyti, kad pirminėme projekto variante buvo nu, numačiusi įtraukti ir daugiau elementų, tačiau dėl ribotos nuomonių iniciatyviniams pranešimams apimties turėjau jas išimti, todėl ketinu nu, E, pateikti šiai nuomonėje papildančių e, pakeitimų, ypač dėl šeimos narių teisių, pirminės veikatos apsaugos priemonių ir e, kai, kurias kitas pataisas. Ir tikrai noriu pasakyti, kad esu atvira kolegų pasiūlymams dėl šios nuomonės ir tikrai laukiu tų siūlymų ir gero mūsų tarpusavio bendradarbiavimo, kad mes galėtumėm patobulinti pranešimą ir prisidėti prie to, kad ES tikrai tikrai galėtumėm e, skatinti tinkamai darbuotojų judėjimą ir jie dėl to nepatirtų diskriminacijos ir išnaudojimo. Ačiū. Dėkoju, ponė Blinkevičiūtė. Dabar išklausysim komisijos atstovo, ponas Kontičas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad komisija visiškai pritarė tam, ką pasakė pranešėja apie ES teisės aktų efektyvumą saugant migrantų, darbų, migruojančių darbuotojų teisės. Ir pritarėme tam, ką pasakė pranešėja. Iš tikrųjų, nuo to kai, laiko, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, ES piliečiai gali migruoti ES viduje, Tačiau mes turime pasakyti, kad mes turime nemažai teisės aktų, kurie reglamentuoja šią klausimą, turime direktyv, direktyvas, turime ir uh, sutartį, tačiau iš tikrųjų labai dažnai Nepaisant visų šių teisės aktų darbuotojams, migruojantiems darbuotojams e, nėra lengva e, dirbti, jie susiduria su įvairiais sunkumais. Ir egzistuoja daugybė dalykų, kurie trūkdo šiems darbuotojams judėti ES. Todėl mes pradėjome e, inform, informacijos teikimo kampaniją kurios metu mes tengiamės išaiškinti, kokiomis socialinėmis garantijomis gali naudotis migruojantis darbuotojai. Taip pat yra ir keli teisiniai, teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, mes ketiname įsitraukti socialinius partnerius į visas vykstančias konsultacijas. Labai dažnai, e, kai vyksta tokios viešos konsultacijos, mes svarstame rūpimus klausimus ir sprendžiame, kaip galima būtų patobulinti Europos teisės efektyvumą šioje srityje. Šiuo metu mes vertiname galiojančius teisės aktus tam, kad galėtume juos patobulinti. Ir todėl mes e, stengiamės šiuo metu peržiūrėti reglamentą 16.2008. Galvojame, kaip jį galima būtų patobulinti, jis turėtų patik būti patiktas kitais metais. Ir mes taip pat rengėme šiuo metu poveikio įvertinimą apie tai, kokių priemonių mums reikėtų imtis tam, kad mes galėtume geriau gyvendinti galiojančius teisės aktus, kurie apsaugotų ir darbuotojus, ir jų šeimos narius. Taip pat noriu pasakyti, kad jūsų komiteto parinktas dokumentas iš esmės e, e, pateikė panašius e, pasiūlymus, tokius, kokius pateikėme ir mes, ir dėl to komisija bus lengviau atlikti savo darbą ir pateikti pasiūlymus, kuriais mes galėsime patobulinti teisė, galiojančios teisės efektyvumą. Dėkoju. Dėkoju. Pradėsime diskusiją. Ponas Jekolino, gal jūs norite pradėti? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai susidėmėjęs išklausiau to, ką sakė ponė Blinkevičiūtė. Na ir iš esmės galiu pritarti tam, ką jį pasakė, tai, ką jis siūlo, labai konkretu. Na ir akivaizdu, kad e, atsakomybė tenka valstybėms narėms už kovą prieš diskriminaciją ir piknaudžiamą šių darbuotojų atžvilgių. Na, mes turime dvi esminės direktyvas šias rytyje. E, šiuo metu su kolegomis yra kaip tik aptariama direktyva dėl legalios migracijos. Ir, sakyčiau, tai yra čia geras žingsnis šia linkme. Norėtume nuolat priminti valstybėms narėms solidarim, solidarim, so, solidarumo principą. Na ir manau, kad e, tai be kita ko sąlygotų ir protingą, tinkamą augimą Europos Sąjungą. Solidarumo principas su, tarp valstybių narių yra labai svarbus ir dėja jis šiuo metu nėra taip paminamas po kojomis. Taigi, manau, ši nuomonė tikrai yra svarbus indėlis į pranešimą dėl direktyvos. Na ir baigdamas pasakyti, pasisakymą atkreipsiu dėmesį tai, kad labai svarbu stiprinti tikrąjį solidarumą. Ir viską, kas yra susijęs su 80 straipsniu, aš manau, kad e, tu reikėtų pasiremti diskusijose su kitomis e, institucijomis, be kita ko ir su taryba. Ponas Kirkovas. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą Matau taip pat sąsajas tarp šios nuomonės ir direktyvos dėl sezoninio darbo. Sezoninių darbuotojų, e, ties kurią mes dabar darbuojamės. Iš tikrųjų, migrantai, darbuotojai gali būti labai smarkiai eksploatuojami ar jie iš ES būtų ar ne. Ir iš tikrųjų nacionalinės institucijas turėtų daug geriau bendradarbiauti, sprendžiant šias problemas. Yra ir kita problema, kuri iš dalies susijusi su šiuo pranešimu ir judumu apskritai. Ten, kur darbuotojas turi tam tikras kompetencijas, jie turėtų galimybę kitaip tvarkyti savo santykius su darbdaviais. Neseniai Vokietijoje buvo toks atvejas, kai žmogus su mediko išsilavinimu atvyko į Vokietiją ir paskui Junktinėje karalystėje, nors ypatingai ir nemokėjo anglų kalbos. Iš Vokietijos atvažiavo į Angliją ir kadangi nesusikalbėjo su pacientais, keli iš jų net mirė. Kas įdomiausia, paskui jisai grįžo į Vokietiją atgal ir toliau galėjo ten dirbti. Taigi, e, mes e, turime galvoti apie tam tikrą riziką ar pavojus, kurie tokiu atveju iš, gali iškilti. Taigi, pasisakau už šį pranešimą, bet turime galvoti apie geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, atsižvelgiant e, į e, tų atvykelių galimybę laisvai judėti, nesant atitinkamai griežtų reikalavimų, pagal kuriuos jie galėtų tai padaryti. Galbūt sugrįžkime dabar prie ponios Blinkevičiūtės. Pirmiausia, noriu padėkoti uh, E, ponui Jekolino ir ponui Kirkop už tai, kad e, pritarė e, pateiktai nuomonė, jog mes turim dirbdami kartu stiprinti tinkamą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje. Labai dėkoju ponui Jokolinui už pabrėžimą solidarumo, kuris šiuo atveju tikrai labai reikalingas, kad darbuotojai judantis tarp 27 valstybių nesijaustų diskriminuojami, o jaustųsi kaip lygiaverčiai mūsų Europos Sąjungos bendrijos piliečiai ir darbuotojai. Ir ponui Kirkop tikrai pritariu ir dėkoju už jo pabrėžtą išsakytą nuomonę, kad ypatingai ypatingai e, reikėtų skatinti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, e, tam vėlgi, kad e, judančių darbuotojų teisės būtų užtikrintos ir taip pat, kad nacionalinės institucijos irgi geriau bendradarbiautų. Džiaugiuosi, kad Europos komisija pradėjus informacijos kampaniją E, apie tai, kokiomis socialinėmis garantijomis e, gali naudotis judantis darbuotojai. Manau, kad tai yra tiesiog būtina, e, kad žmonės, kad judantis darbuotojai žinotų ir geriau suvoktų savo teisės. Ir tikiuosi, kad peržiūrėdami reglamentą 1608 iš tikrųjų atsižvelgsit ir mūsų Europos parlamento siūlymus dėl migruojančių darbuotojų teisių, dėl jų padėties padėties užtikrinimo. Taigi ačiū visiems ir tikiuosi, kad ir toliau gerai bendradarbiausim teikdami šią nuomonę. Ačiū. Thank you, Mrs. Blinkevičiūtė. Now... Dėkuoju, ponė Blinkevičiūtė. Toliau periname prie penktojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra prie elektroninio balsavimo dėl aviacijos saugumo paketo. Šiame pranešime kalbame apie aviacijos saugumą, ypač atkreipiant dėmesį į kūno skenerius. Nuomonės referentė, ponės Argentinė, parengė nuomonę. Ar jūs norėtumėte pristatyti šį dokumentą? Enough. Ne, man atrodo, kad aš jau daug e, ką pasakiau. Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad paskutinė minutė buvo pakeistas balsavimo sąrašas. 19 pakeitimas kuriam aš iš pradžių nepritariau, dabar mano galva yra priimtinas ir todėl aš norėčiau, kad prie 19 pakeitimo būtų padėtas pliusas. Tai yra, kad mes turėtume patvirtinti šį pakeitimą. Dėkuoju. Okay. Dėkuoju Jums už šią informaciją. O toliau periname prie balsavimo. Taigi, Pradedame. Visi turite elektroninė, elektroninės balsavimo korteles. Taigi. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Ne, A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. Šis pakeitimas atkrenta, kadangi buvo patvirtintas A kompromisas. Tačiau reikia balsuoti dėl antrosios jo dalies. Taigi an, antroji dalis, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Penk penktasis pakeitimas, ne, sako, pasitaisiu pirmininkas. Aštuntasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas balsuoja prieš? Kas susilaikė? Atrodo, kad reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl devintojo pakeitimo. Balsuojame. Bals galime balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 balsavo prieš, 19 už. Taigi šis pakeitimas yra atmestas. Taip prašau. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofono. Jūs, ponė, balsavote prieš, nebalsavote už. Taigi 20 balsavo prieš, 20 balsavo už. Vis tiek šis pakeitimas nėra patvirtintas. Taigi toliau dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, kad atmestas. Tryliktasis pakeitimas. Gerai, Gerai, pasitikrin, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 12 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip. 25 balsavo už, 17 prieš, taigi šis pakeitimas patvirtintas. Toliau, 13 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Keturioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 balsavo už, 17 prieš. 15. Kas už? Kas prieš?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 Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Devynioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dvidešimt pirmasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau. 22-23 pakeitimai. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 24 pakeitimas? Ne. Ne, šis pakeitimas atkrenta. Kaip ir 25 pakeitimas. Taigi toliau 27 pakeitimas, nes 20, kas už? 26 taip pat atkrito. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už? Kas prieš, kas susilaikė, Man atrodo, kad reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. 28 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 19 balsavo už, 24 prieš. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? A, dar kartą pasitikrinkime. 29 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 balsavo už, 20, 20 prieš. Patvirtinta. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. A, toliau. Kai kurie pakeitimai atkrenta iki 36. Kas už 36? Kas už 36 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 39 pakeitimas, kas už, poniko Elio. Pirminkė, šie pakeitimai nėra išversti į portugalų kalbą. Ir todėl aš manau, kad šių dėl šių pake, uh, e, lingvisnių pakeitimų neturėtume balsuoti. Pirmininkas, jūs siūlote nebalsuoti dėl 39. Gerai, toliau 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 41. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 40. A, norite, kad pasitikrintume dėl 41. Gerai, gerai. Balsuojame. Closed. Baigime balsuoti. 25 balsavo už, 18 prieš, taigi patvirtinta. Toliau, 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 43 buvo atsiimtas, taigi toliau 44, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Keli pakeitimai atkrenta, taigi pereiname prie 51. 51 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. D kompromisas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Vėl keli pakeitimai atkrenta, nemažai pakeitimų atkrenta. Taigi dabar pereiname prie E kompromiso. E kompromisas. Prašau, prašau, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. A. Toliau. Vėlgi daug pakeitimų atkrenta. Pereiname iš karto prie 38 pakeitimo. Man atrodo. Atkrenta ir šis pakeitimas. Gerai, taigi F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Vėlgi nemažai pakeitimų atkrenta ir periname iš karto prie 78 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtinta. 79. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 80. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 40, 81. pakeitimas. A, ne, norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl 80 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas 23 nariams balsavus prieš šį pakeitimą. Taigi toliau 81 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 42 atkrenta, 83 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 84 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 86 kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Man atrodo, kad reikia pasitikrinti. Dėl 86. Prašau balsuoti. 86. pakeitimas. Balsavimas baigtas. 25 balsavo už, 17 prieš. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. 87-asis, 88 buvo atsiimti, taigi 89-asis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. 81 narys balsavo už, 3 balsavo prieš, taigi šis, ši nuomonė yra patvirtinta, sveikiname ponę Sargentinį. We're about to get started. Dabar turėtume pereiti prie septintojo punkto. Terorizmo padėtis ir 2011 metų ataskaita. Mes turėtume išklausyti pono Robo Weinreito pranešimo. Jis yra Europolo direktorius. Dar kartą sveikiname jį atvykus į, į mūsų komitetą. I got an appointment at 10.30, which is important.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 So, please, if you want to take your seats. Parašyčiau susėsti visus. Rimties. Ačiū. Taigi, jau sakiau, kad e, sveikiname poną Robą Wainwrightą mūsų komitete jis e, pristatys mums e, TESAT vadinamąją ataskaitą už 2011 metus. Taigi, išklausysime jo pranešimų, paskui pradėsime diskusiją. Pone direktoriu, žodis jums. Pane pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai, dėkui už galimybę pristatyti jums e, Europolo kasmetinę terorizmo veiklą ES už 2011 metus. Mes ką tik išdalinome jums e, pristatymą raštu. E, tas dokumentas remiasi e, valstybių narių, trečiųjų šalių, konkrečiai Turkijos, Kolumbijos, JAV indėlių, taip pat indėlių iš tarptautinių organizacijų, tokių kaip Interpolas, taip pat Eurojust, ir situacijų centro pranešimais. Taigi pagrindiniai mūsų pranešimo punktai yra tokie, kad praėjus dešimt metų po rugsėjo 11-osios įvykių terorizmas vis dar kelia grėsmę Europos piliečiams. Ir šią popietę mes kalbėsime plačiau šiame komitete apie kovą su terorizmu. E, kalbant apie teroristinę veiklą, reikia pasakyti, kad išpolių įvykdytų separatistų ir nacionalistinių organizacijų skaičius sumažėjo, nors jų dar yra pakankamai daug. Tačiau lyginant su ankstesniais metais e, jų skaičius sumažėjo. Tuo pat metu padaugėjo suėmimų tų asmenų, kurie dalyvauja islamo terorizmo veikloje. Apskritai kalbant, Europolas vis tik tai įvardina grėsmę kaip gana aukštą. Tai grindžiama e, agresyvių grėsmės pareiškimų padidėjimų, skaičiaus padidėjimų per pastarosius metus. Mes matome taip pat, kad e, terorizmo metodai ir veikimo poveikio visuomeniai būdai įvairuoja, darosi įvairesni. Įvairios teroristų grupės ėmė geriau bendradarbiauti, taip pat panaudoja inter, internetą savo veikloje. Yra naujų ženklų, kad organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas ima geriau bendradarbiauti. Uh, Taigi 2010-aisiais e, e, žuvo septyni žmonės dėl teroristinių išpolių ES. Toks pats skaičius kaip ir 2009-aisiais. Apskritai 249 teroristiniai išpoliai buvo užregistruoti ES devyniose valstybėse narėse kuriuose 611 žmonių buvo suimta už e, teroristinę veiklą e, ir e, didesni išpoliai buvo Prancūzijoje ir Ispanijoje. Tačiau išpolių skaičius, lygnant su 2009-aisiais, sumažėjo maždaug 50 procentų. E, grasinančių pareiškimų skaičius išaugo, 46 buvo 2010-aisiais, 2009-aisiais buvo 42 tokie pareiškimai. Apskritai kalbant apie teroristinę veiklą, savo pranešime mes pabrėžiame, kad islamo teroristinė veikla 2010 metais ES padidėjo E, buvo įvykdyti trys islamistiniai išpoliai, e, du Švedijoje, vienas Danijoje, e, žala buvo padaryta nedidelė, bet jų tikslas buvo sukelti masinės žudynės. Mes taip pat atsižvelgėme į Al-Qaidos bandymus uh, įvykdyti teroristinį išpolį JAV, tai e, galėjo taip pat nusinešti ES piliečių gyvybių, e, kadangi buvo bandoma susprogdinti lėktuvą. Jau minėjau, kad e, už islamistinę teroristinę veiklą suėmimų skaičius e, išaugo nuo 110 iki 179 asmenų. E, šalia tų, kurie buvo suimti už teroristinę veiklą, buvo taip pat suimta žmonių, už tai, kad jie užsijėmė terorizmo finansavimo veiklą. Ir taip pat e, padidėjo suėmimų skaičius tų asmenų, kurie buvo įsitraukę į teroristinių išpolių parengimą. Taigi, kaip minėjau, grėsmė ES išlieka aukštam lygi ir per pastarosius 12 mėnesių padidėjo. Mes matėme, kad e, islamiškojo terorizmo veikloje dalyvauja įvairesni aktoriai, e, pradant atskiromis grupėmis ir atskirai veikiančiais asmenimis. Mes taip pat pastebėjome, kad didesnė suimtų asmenų dalis buvo tokie, kurie veikė autonomiškai arba pusiau autonomiškai, taigi e, bendras e, organizuotumo lygis sumažėjo. Teroristinė veikla įtakojo e, padėtį plačiau pasaulyje, tame tarpe Šiaurės Afrikoje ir kitur. Ir džihado kovotojų sugrįžimas iš karo zonų Afganistane ar į Irake ar kitur e, į Europą e, padidino terorizmo grėsmę. Pavyzdžiui, 2010 m. gegužės mėnesį Prancūzija išardė tam tikrą verbavimo tinklą. Ten buvo išsiaiškinta, kad 2008 ir 2009 aštuoni e, žmonės buvo užverbuoti kovoti Afganistane. E, e, užverbuoti Prancūzijoje, nuvyko į Afganistaną, o paskui sugrįžo į Prancūziją tyrimo metu e, Prancūzijos e, institucijoms pavyko užkirsti kelią jų teroristiniams išpoliams. Europiečių dalyvavimas e, konfliktuose nėra labai didelis, keli šimtai, tačiau yra tikimybė, kad ES bus bandoma užverbuoti papildomai kovotojų. Kalbant apie separatistinės, nacionalistinės veiklas, tokių išpolių skaičius 2010-aisiais sumažėjo per pus, tačiau ES vis tik buvo įvykdyta 160 e, tokių išpolių, daugiausia Prancūzijoje ir Ispanijoje. ETA nužudė vieną pareigūną Prancūzijoje ir 349 e, devyni, e, tokių teroristinių grupių nariai buvo areštuoti 2010-aisiais. Buvo taip pat Prancūzijoje užfiksuota bandymų reketuoti atvejai, norint užtikrinti tokių grupių finansavimą. Taip pat buvo pastebėta, kad tarp ETA ir FARC organizacijos Kolumbijoje e, suaktyvėjo tarpusavio ryšiai. Padaugėjo išpolių 2010 metais e, 2010-aisiais paaiškėjo, kad e, tarp Ispanijos, Italijos ir Graikijos atskirų grupių sustiprėjo koordinavimas ir bendradarbiavimas. Taip pat pastebėjote, kad pasirenkami bendri taikiniai skirtingose miestuose. E, pavyzdžiui, E, siekiant e, įkalintų e, tam tikrų grupių narių išlaisvinimo ir pareiškiant solidarumą su jais. Stebėjome gerai suorganizuotas kampanijas, kurios paprastai nėra būdingos tokiems terorizmams pastebėta anarchistinės e, veiklos protrukių susijusių su e, ekonomikos nuosmukiu. Ekonomikos nuosmukis e, paskatino tiek kairuoliškasis, tiek dešinėsias kraštutinės jėgas valstybėse narėse. Kalbant apie e, dešinios pakraipos terorizmą, pastebėjome, kad jie pradėjo veikė, veikti tikslingiau, e, pasidarė aktyv, aktyvesni internete, siekdami e, skleisti savo veiklos propagandą ir ypatingai kreipdami didesnį dėmesį jaunie, jaunų žmonių atžvilgių. Mes taip pat e, pastebėjome, kad 2010-aisiais padaugėjo e, aplinkosauginių nusikaltimų. E, tos grupės yra susijungę į tinklus, panaudoja įvairius ryšio metodus ir gyvūnų teisių grupės iš jungtinės karalystės vis labiau perkelia savo veiklą į kitas valstybės nares. Yra ženklų, kad gyvūnų teisių ekstremistai e, dabar vis labiau e, išpažįsta vieningą ideologiją yra ir e, kitų bendrų tendencijų, E, kaip jau minėjau, internetas tampa teroristams ir ekstremistams e, vienas iš e, svarbesnių technologinių priemonių, leidžiančių apriepti didesnį žmonių skaičių propagandos prasme. Mums kelia susirūpinimą tai, kad atsiranda glaudesni ryšiai tarp teroristinių grupių ir, nusikals, ir e, organizuoto nusikalstamumo. E, jos ima padėti e, vieni kitiems komunikacijų, keliavimo prasme, finansavimo prasme. E, čia galima kalbėti apie e, prekyba ginklais, narkotikais, e, tokia veikla kaip pinigų plovimas ir reketavimas ir visą tai panaudojama teroristiniai veiklai finansuoti. Kai kurios grupės, tokios kaip PKK, tiesiogiai užsima ginklų, e, nelegalia ginklų prekybą, kad galėtų finansuoti savo teroristinę veiklą. Mes taip pat matome, kad e, Sahel e, regione e, Šiaurės Afrikoje veikia tam tikros grupės, kurios prisideda prie nestabilumo tame regione ir e, padeda e, toms e, grupėms perkelti ir amuniciją, ir žmonės į ES teritoriją. Taigi atsižvelgiant į 2010 metų duomenis ir atsižvelgiant į tai, kad daug daugiau žmonių buvo suimta už išpolių organizavimą, darome išvadą, kad e, grėsmės lygis išlieka aukštas, kažkuria prasme padidėjo ir šiame kontekste e, noriu e, pagirti policijos ir kitų teisės saugos institucijų darbą ES valstybėse narėse, kurias užkirto kelią teroristiniams išpoliams. West Dėkuoju. Yra nemažai norinčių pasisakyti. Dijas Demiras, pirmasis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat dėkuoju ir Europolo direktoriui už suteiktą informaciją dėl terorizmo tendencijų Europoje. Norėčiau pakomentuoti keletą aspektų, kurie man pasirodė svarbus šiame kontekste. Pirmiausia, manau, tenka konstatuoti, jog grėsmė išlieka ir neturėtume lengvai žiūrėti, nerupestingai žiūrėti šią grėsmę. Nes ir JAV vyriausybė e, praeitą savaitę vizito metu atkreipė dėmesį šią grėsmę. Antra, e, taip pat turėtume pabrėžti interneto svarbą šiame kontekste ir iš jo išplaukiančias grėsmės. Na, o taip pat turėtume atsižvelgti į grėsmės išplaukę iš rekrutavimo ir informacijos platimo per internetą. Taigi, e, pažiūrėkime, kaip atrodo terorizmo grėsmė e, Europoje. Daugiausia žmonių teroriz, ne, veikla, kai dirba mano šalyje Ispanijoje, tai rodo ir 2009 metų duomenis ir dauguma e, nuteistųjų yra ETA teroristai, tai yra e, ka, e, ETA teroristai, separatistai. 2009 metais būtų daugiau uh, išpolių nei 2010 metais, tačiau tų išpolių skaičius išlieka, taip pat išlieka ir islamistų bei kairiųjų išpoliai. Pagal nuteis, nuteistųjų skaičių antroje vietoje yra uh, Prancūzija ir trečioje vietoje yra Italija, kur daugiausia kairieji kairie atlieka išpolius ir toliau e, seka Junktinė karalystė, kur yra islamų teroristų nuteisimo atvejai, o toliau Vokietija ir Belgija, kur yra nuteisti 10 ir 9 e, islamistų. Na ir pažvelgus į bendryją, tai svarbu, labai svarbus yra bendradarbiavimas ar valstybių narių ir koordinuota kova su uh, terorizmu. Ir norėčiau padėkoti Sofijai už jos iniciatyvą, nes šiandien po pietų vyks klausimas skirtas šiam klausimui. Ir pabaigai mm, norėčiau pasakyti, kad reikia vadovautis sveiku protu ir manyčiau, kad reikia įtraukti pranešimą štai ką. Kai kalba eina apie dėrybą su um, teroristais, tos dėrybos be techninių požiūrį, kaip pavyzdžiui, E, ginklus atidavimas ir taip toliau. Vis dėlto tos darybas taktiniu ir strateginiu požiūriu stiprina tas grupuotės. Ir tiesą sakant, tai mažina saugą ir didina šių grupuočių politinį potencialą. Ir sakyčiau, tarptautinis bendradarbiavimas šiame kontekste yra būtinas dalykais. Todėl. E, Todėl labai svarbus yra ir klausimai susijęs su keliaivių duomenų rinkimu. Dėkoju, sako pirmininkė, nenusačiau maksimalus pasisakymo laiko, man atrodė, kad tai nebūtina, tačiau paprašyčiau pasisakyti glaustai tam, kad uh, ponas e, Vainuraitas galėtų sureaguoti. Toliau panegomis. Kalbėta kalba be mikrofoną. It's working. But my... Oh, yes, it's working. Okay, it's working. It's working. Kągi, technika veikia. Jūs minėjote Uh, jog uh, didėja veiklos koordinavimas tarp teroristinių išpolių ir jų finansavimo. Kaip tai atrodo praktikoje? You're very, very welcome. <laughs> You've mentioned that there. Jūs minėjote, jog egzistuoja tiesioginė sąsaja tarp turistinės veiklos ir organizuoto nusikalstamumo, konkrečiai finansavimo srityje ir, aišku, už ES ribų. Na, ir bendraujant su ES valstybių narių vyriausybėmis, ar jūs atkreipėte dėmesį į šį punktą ir ar norėtumėte, kad, pavyzdžiui, Arba ir manote, kad, tarkim, e, bendradarbiavimo kontrolės rytis santykiuose su užsienio šalimis duotų naudos? Ir ar turite kažkokios konkrečios informacijos dokumentuojančios? Šorinių šalių vaidmenį šiame kontekste. Na ir jeigu pažvelgsime į um, regionus į pietus nuo Saharos ir sąsajas tarp Latino Amerikos ir tam tikrų Afrikos šalių, pavyzdžiui, narkotikų e, prekybos rytyje. Ar čia Adisababa atrodo ne vienintelis atvejs? Na ir mūsų parlamentas e, įvertino. Teisėtus perdavimus ir yra daug atvejų Europos oro uostose, konkrečiai Pirėnų pusęsalyje. Ir Pirėnų pusęsalis būtent yra narkotikų gabenimo maršruto dalis. Ir taršinės veiklos vieta. Taigi galbūt kas nors pagerėjo šioje srityje. Toliau, pane. Panas Krokau. Dėkuoju, ponė Vendrat, ir už Jūsų informaciją. Jūsų pranešimas puikiai yra sudarytas ir įdomu iš tikrųjų yra tai, ką Jūs neįtraukite į šį pranešimą. E, jūsų darbuotojai įvykdė nemažai sėkmingų operacijų. Tačiau jūs negalite visų operacijų nurodyti dėl suprantamų priežasčių, tačiau vienam per kitaip yra akivaizdu, kad jūs užkirtote kelią e, keliems išpoliams. Už tai mes esame dėkingi Jums ir Jūsų kolegoms. Kaip Jūs manote, ar atsižvelgiant į tai, kad iš Šiaurės Afrikos pas mus atvyksta šiuo metu labai daug Šiaurės Afrikos piliečių ir žinome, kad NATO vykdo operaciją Libijoje. Taigi, atsižvelgiant į visus šios dalykus, kaip tai paveiktų jūsų galva vidaus saugumo strategiją, kurią jūs rengiate ir ar visi šie įvykiai prisidės prie didesnės ar mažesnės terorizmo grėsmės. Taip pat man įdomu būtų sužinoti apie tai, kaip jūs vertinate susitarimą su JAV dėl keliaivių įrašų duomenų perdavimo. Ir ką jūs manote apie kibernetinių nusikaltimų direktyvą. Ir ar ji padės jums dirbti. Dėkuoju, panas Albrecht. And... Dėkoju pirmininkė ir dėkoju ponui Ven Wright už jo įžangą, už jo pranešimo pristatymą. Kai aš perskaičiu šį pranešimą, susirūpinau dėl to, kad labai sunku yra tęsti diskusiją apie uh, terorizmo padėtį ES, jei mes neturime terorizmo apibriešties, jei ši savoka nėra tinkamai apibriešta. Man susidarė įspūdis, jog e, mes turime atviriau kalbėti apie tai, nes man atrodo, kad daugybė iš to, apie ką jūs e, kalbate savo pranešime, uh, yra rimti sunkus nusikaltimai, kuriuos dažnai vykdo organizuotos nusikalstamos grupuotės. Tačiau tai ne visuomet yra su terorizmu susiję nusikaltimai. Taigi aš nemanau, ar iš tikrųjų mes galime tinkamai vertinti ter terorizmo padėtį Europoje, jei neturime e, terorizmo apibrėžimo. Atrodo, jog mes e, vis dažniau terorizmu, e, kaip terorizmą įvardėjame daugybę įvairiausių nusikaltimų. Gal kada nors net ir sportininkų vykdami nusižengimai pateks į jūsų ataskaitą. Ir aš manau, kad mes turime visą dėmesį skirti tikrai teroristiniai veiklai ir pasirinkimui vykdyti teroristinius išpolius, uh, Mes, nes terorizmo grėsmė išlieka ir todėl su jie turime kovoti. Ir jei mes turėtume labai aiškiai terorizmo apibrėžimą, aišku, terorizmo apibrėžimą, tuomet galėtume dar labiau sustiprinti ir, ir patobulinti savo kovą su terorizmu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pateikti, padėkoti už pateiktą informaciją, nes tikrai buvo labai akivaizdžiai iliustruota, kad grėsmės išlieka didelis ir todėl e, valdžios institucijos turėtų pritaikyti savo strategijas tam, kad galima būtų sėkmingai kovoti su terorizmo praaiškomis. Turiu kelis klausimus. Buvo kalbama apie saugos skenavimus. E, na ir kaip Jūs vertinate jų naudingumą, e, galvojant apie terorizmo prevenciją ir kovą su juo? Antra, Jūs minėjote, kad vis plačiau uh, tarp valstybinių būdų bendradarbiauja teroristai. Taigi norėčiau paklausti, ar pakankamai gaunate duomenų iš valstybių narių tam, kad Europolas galėtų sėkmingai taikyti priemonės. Ir trečias klausimas. Dėl tų išaugusių areštavimo atvejų. Tai aišku, džiugu, tačiau kaip e, taikomos priemonės kaip taikomas areštavimas kaip priemonė kovoje su terorizmu. Ir ketvirta, jūs minė, minėjote e, teroristinės veiklos finansavimo šaltinius. Ar turite žinių apie tai, kad, pavyzdžiui, lėšos atsirandančios iš nelegalios žmonių gabenimo, pažiūrėjau, iš Afrikos, e, ne, apskritai kontrabandos, kaip tai yra panaudomas kaip mm, terorizmo finansavimo šaltinis. Um, colleagues, my... kolegos, dar, kolegos, dar aštuoni kolegos noriu pasisakyti. Panašu, kad kol kas e, elgitės draugs, drausmingai, tai jeigu, jeigu panašiai dirbsime ir toliau, tai tuomet visiems galėsime suteikti galimybę pasisakyti. Ponas Kočeta. Alkūnį domantį. Eh, per esempio per l'Italia, parlo dell'Italia ma poi il problema è chiaro che si pone per gli, anche per gli altri paesi. Se... Eh, Ačiū. Na, problemų turi Italija bei kitos e, e, šalis. Jūs kalbėjote apie islamistų bei separatistų vykdomus išpolius. Kai kurios iš jų išpolių įvykdė kairiųjų atstovai, kai kuriuos įvykdė kitos politinės jėgos. Aš gyvenu Italijoje ir man įdomu būtų sužinoti, kaip jūs galite uh, suklasifikuoti politinių jėgų vykdomus uh, išpolius ir kaip jūs apibrėžėte uh, teroristinį išpolį kada kokia nors veika gali būti kvalifikuota kaip teroristinis išpolis. Jeigu, pažiūrėk, kas nors susprogdino kokią nedidelę savadarbę bombą kur nors, ar tai jau gali būti traktuota kaip teroristinis išpolis ar ne? Tam, kad koks nors veiksmas būtų kvalifikuotas kaip teroristinis, jis turėtų atitikti platesnės apimties e, teroristinę strategiją. Žinome, kad organizuotos nusikalstamos grupuotės e, dalyvauja ir vykdant teroristinius išpolius. Organizuotas nusikalstamumas Europoje yra gan stiprus. Ir jei viešai būtų paskelbti visi skaičiai, tuomet e, tikrai e, tai sukeltų nerimą mums visiems. Savo metinėme pranešime jūs kalbate apie sprogmenis, kuriuos padėjo e, nusikalteliai, jūs kalbėjote apie įvairius politikus, merus, savivaldos valdžios atstovus, žurnalistus, kurie buvo nužudyti keliose šalise ir tiek. Ir jūs visiškai nevardėte, kas buvo šie asmenys. Pavyzdžiui, jūs taip pat nekalbate ir apie tai, kodėl Junktinė karalystė neskelbia duomenų apie tai, dėl kokių priežasčių buvo sulaikyti terorizmų įtariami asmenys, kokius e, išpolius jie įvykdė. Tai yra neprimtina, kadangi panašu, jog e, pasitelkiami ideologiniai argumentai. Ir panašu, kad mes galime kovoti su terorizmu, tačiau visiškai nepaisome to, kad mafija gali siautyti Europoje tik kiek e, panorės. Very... Mes bus įtilės. Aš taip pat dėkoju ponui Vendrait už jo labai įdomią kalbą ir už jo darbą. Vienas e, iš dalykų, kurį aš pastebėjau, yra tai, kad dabartiniai ir busimieji migrantų iš Šiaurės Afrikos srautai gali paveikti mūsų saugumo situaciją. Ir jūs teigiate, kad nemažai asmenų ketinančių įvykdyti teroristinius išpolius gali atvykti į mūsų teritoriją kartu su šiais migrantais. Aš manau, kad tai yra labai rimtas pareiškimas. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, remintis kokiais argumentais e, e, galima tokį pareiškimą darymą, daryti. Ir kaip jūs vertintumėt galima tokio terorizmo grėsmę. Be to, leiskite konkrečiau jūsų paklausti, ar Europolas nusintė savo darbuotojų, e, pavyzdžiui, į Italiją, kurioje šiuo metu, kaip žinia, e, į kurią šiuo metu atvyko labai daug migrantų iš Šiaurės Afrikos. Dėkuoju. Mr. Wainwright, thank you. Ponas e, Papanikalau. Dėkuoju ponui Wainwright už uh, jo pasisakymą. Problemos, kurios minėtos, yra labai svarbios. Jūs minėjote, tarp kitų dalykų, e, geresnį teroristinių grupių įvairiose valstybėse narėse tarpusavio veiksmų koordinavimą. Ir sakėte, kad e, ir internetas gali prisidėti prie tos veiklos sustiprėjimo. Aš pastebėjau, kad e, teroristų suimta tik tai 15 valstybių narių iš 27. Ar tai todėl, kad kitos 12 valstybių narių nepateikė informacijos, ar yra kažkokių kitų klausimų ar problemų, apie kurias mes turėtume žinoti? Ačiū. Ponas Muras. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponu Veinrait, e, mūsų frakcijos vardu už Europol atliekamą darbą. Kas e, susipažinęs su Europolo struktūra, tai žino, kad tai nedidelė organizacija, jos veiklos rezultatai įspūdingi. E, kolegos jau klausė, bet aš taip pat noriu paklausti, e, kas yra teroristinis aktas. E, dokumente yra apibrėžimas. Bet parlamente, kai kalbame apie vidaus saugumo strategiją, kai rengiame pranešimą apie organizuotą nusikalstamumą, mums iškyla problemų. E, mums sunku e, nuspręsti, e, kur Europolas veikia sėkmingiausiai. Atrodo, kad e, numatant e, organizuoto nusikalstamumo grėsmės. E, JAV, pavyzdžiui, neseniai gana viešai perkelė savo dėmesį į kovą su uh, organizuotų nusikalstamumu, šiek tiek nuėmė spaudimo, kuris anksčiau buvo daromas uh, teroristinės veiklos srityje ir kur buvo išvaistoma nemažai uh, pinigų. Ir mes turime e, gana e, tiksliai sukalibruoti savo veiklą, nepamirždami potencialios terorizmo grėsmės, bet e, vis tiek mums taip pat reikėtų geriau kalibruoti savo veiklą, kai kalbama apie užduočių tikslų nusistatymą. Panas Tavaras.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 Neaišku, kodėl veikia mikrofonas tik tai prie žaliųjų frakcijos atstovės. Bet kuriuo atveju visų pirma sutinku, kad šimtų procentų saugumo užtikrinti neįmanoma. Tačiau e, mane domina tai, kaip mes apskaičiuojame grėsmės dydį kartais sakote, buvo mažiau išpolių, bet kažkuria prasme grėsmė yra didesnė. Taigi grėsmė nėra e, tiesinis reiškinys, linearinis reiškinys. Ir vargu, ar galima grėsmės lygį vienai par kitaip labai supaprasintai pavaizduoti, net ir JAV, kur naudojama spalvų sistema. Ir Kai mes kalbame apie terorizmą, tai e, turime taip pat e, ir iš politinio požiūrio taško į tai pažiūrėti. Aš turiu galvoje tai, kad mes turime galvoti apie terorizmo šaknis, priežastis, kas e, sudaro sąlygas teroristų verbavimui. Ir Čia mes turime e, represinės struktūras e, naudoti labai išmintingai, nes e, labai dažnai pažeidžiamas pagrindinės teisės, nes tai sudaro galimybės teroristams verbuoti. Na, o mūsų komitete, kadangi kalbame apie piliečių teisės, mes taip pat turime galvoti ir apie ekonomiką, apie biudžetą. dabar e, visose srityse prisimenama, kad ištekliai turi tam tikras ribas, e, o kova su terorizmu kartais iš tikrųjų yra e, brangus dalykas. Ir noriu paklausti, ar jūsų manimų išleidžiamos lėšos proporcingai atneša proporcingus rezultatus. Ponas Mulder. Dėkoju ir aš noriu padėkoti ponui Weinreit už įvadinį žodį. Mano klausimas paprastas. Jei žvelgsime į dabartinę Europos teisės aktų padėtį, tai ar jo nuomonė tas teisinis pagrindas yra pakankamas, ar reikėtų kažko dėl to, kad jo atliekamas darbas e, dėl e, nepakankamos teisinės bazės e, nėra veiksmingas. Pirmininkė, aš pati norėčiau vieną pastabą ir vieną klausimą pateikti. E, iš pranešimo susidaro įspūdis, kad padėtis e, metams bėgant gerėja ir valstybės narės, žinoma, yra raginamos pateikti vis daugiau ir daugiau informacijos, nes nuo to priklauso e, to pranešimo kokybė ir aš tikiuosi, kad padėtis e, ir toliau gerės. E, ir aš dabar ir komisijai, ir tarybai, ir jums e, noriu štai kokį klausimą užduoti. Kiekvienais metais įvertinant grėsmės terorizmo, mes turėtume kiekvienais metais taip pat įvertinti ir mūsų pačių reakciją į tas grėsmės. Kol kas taip nėra daroma. Taigi, jeigu dabar žiūrime į tendencijas, mums reikėtų ir tokios ataskaitos. Na, o e, konkretus klausimas yra apie terorizmo apibrėžimą, apie tai klausė ir kiti. Aš jaučiu, kad praktikoje terorizmo savoka vis platėja ir platėja. Pavyzdžiui, kai aš skaitau apie tai, kad tarpusavyje susikovė dvi E, grupės, kairuoliškai ir dešiniųjų pak, e, pakraipų ir vienas kažkas tenai nukentėjo, buvo nudurtas, tai ar tai yra terorizmas ar ne? Ar tai buvo teroristinis išpolis ar ne? Kiek toli tai gali siekti? Ar galime kalbėti apie terorizmą, kai kalbame apie nacionalinį saugumą, skirtingai nuo asmenų saugumo. Ir e, mes e, teisingai e, dažnai sakome, kad terorizmas tai tai, kas gali įtakoti visos visuomenės saugumą ar situaciją. Tačiau prieš keletą savaičių Olandijoje mes matėme, kai keli tūkstančiai žmonių buvo susirinkę į kažkokį renginį, iškilmingą renginį, ten buvo ir karalienė, visi ramiai e, stovėjo ir e, atsirado lunatikas, kuris e, pradėjo šūkauti. Garsiai kažką sušuko, tai sukėlė paniką, buvo spūstis ir buvo sužeista daug žmonių. Žmonės iškart pagalvojo, kad yra teroristinis išpolis ir to veiksmo e, pasiekmi buvo labai rimta. Tuo tarpu nieko nebuvo padaryta išskyrus tą šūksnį. Tai už tai aš ir norėčiau paklausti, kur mes braukiame skiriamąją liniją tarp e, nusižengimų, e, kažkokių baudžiamųjų nusikaltimų ir terorizmo. Tad tokie buvo kolegų klausimai. Aš tikiuosi, kad galėsite į juos visus atsakyti. Prašau, žodis jums. Aš pabandysiu atsakyti į kiekvieną. Aš negalėsiu sakyti į pavienius klausimus, kai kurie iš jų buvo panašus, todėl pasistengsiu bendrai atsakyti į kelis klausimus. Pirmiausia, Šiaurės Afrika. Be abejo, Europolas ir valstybės narės yra susirūpinę dėl to, kad migrantų srautai iš Šiaurės Afrikos gali pabloginti mūsų saugumo situaciją. Ypatingai mus neramina tai, kad bet, NATO ar bet kokie NATO ar sąjungininkų veiksmai gali būti panaudoti ekstrem, e, ekstremistų kaip pretekstas tam, kad jie dar e, griežčiau gyvendintų savo e, nusikalstamą veiklą. Uh, Bet to mes baiminamės, kad Libijoje gali susidaryti politinis vakumas. Nu, tai, tai taip pat būtų pavojinga. Bet to mus neramina tai, kad dėl nestabilumo policijos bei e, kiti teisės saugos pareigūnai nebegali tinkamai dirbti. Ir todėl susidaro sąlygos e, nusikalstamai ir galbūt teroristiniai veiklai. Ypatingai mus neramina tai, kad e, į Šiaurės Europą, e, Viduržymio jūrą atvyksta daug migrantų ir gali būti, kad teroristinės grupuotės taip pat pasinaudos e, šiais rautais tam, kad į Europą atgabentų ir savo žmonių, ir įrangą. Dėl to esame susirūpinę. Mes nežinome iš tikrųjų, e, kad, e, ar teroristai sieks tai daryti, tačiau manau, kad mūsų hipotezė yra gan pagrista. Ir žinome, kad teroristai e, anksčiau jau yra gabenę žmonių nežmoniškomis sąlygomis viduržymė jūra. Atsakydamas į ponio Busutylio klausimą, galiu pasakyti, kad uh, Europolo misija vyko į Italiją du kartus. Viena delegacija nuvyko į e, Lampedūzos salą, o e, kita misija šiaip buvo nuvykusi į pietų Italiją. Tam, kad būtų įvertinta informacija, kuri buvo surinkta šių misijų metu, dar e, mums reikės padirbėti. Iš to, ką mes išgirdome iš uh, šios misijos atstovų yra tai, kad organizuotas nusikalstamumas aktyviai dalyvauja tam, kad būtų pasinaudota susidariusią saugumo situaciją. Šiuo metu neturime jokių duomenų apie teroristinę veiklą Italijoje, tačiau mes stebime situaciją. Toliau. Kitos Afrikos šalis. Mus neramina tai, kad panašu, jog formuojamos yra sąsajos tarp uh, organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurios prekiauja narkotikais ir islamistinių grupuočių Afrikoje. Šiuo metu mes e, neaptikome dar e, tikrų e, sąsajų tarp prekeivių žmonėmis ir narkotikais ir teroristų Afrikoje. Toliau, terorizmo apibrieštis. Ataskaitoje terorizmas yra apibrėžimas Be abejo, šį apibrėžimą galima būtų svarstyti ir galima būtų kalbėti apie tai, ką turėtų apimti terorizmo savoka, nes gali būti iš tikrųjų, kad jie apims visas nusikalstamas veiklas. Mes e, savo darbę vadovaujamės formuluotę, kurią patvirtino visus valstybės narės. Ir svarbu yra suprasti, kad šią ataskaitą reikia uh, skaityti atsižvelgianti tai, kad e, terorizmo savoką patvirtino konsensusų visos valstybės narės. Ne Europolas, o valstybės narės turėtų nuspręsti, ką galima e, kvalifikuoti kaip e, teroristinį aktą. Pritariu poniai Intvelt, iš tikrųjų, mūsų ataskaita šiemet yra geresnės kokybės, na, ji nėra tobula ir aš pirmasis galiu tą pripažinti. Mes dėja negavome visos mums reikalingos informacijos iš valstybių narių, tačiau aš manau, kad uh, Šioje ataskaitoje yra pakankamai patikimai pateikta informacija apie e, svarbiausius kovos su terorizmu veik, e, veiksmus. Pavyzdžiui, yra nurodyta, kiek e, asmenų buvo sulaikyta, reštuota. Šis, ši ataskaita nėra tobula, kaip minėjau, ji tiesiog atspindi dabartinės tendencijas. Organizuotų nusikalstamumo keliamos grėsmės įvertinimas. Uh, Mes negalime atlikti šio įvertinimo, kadangi neturime prieigos prie visų žvalgybinių duomenų. Ir dėl to mes negalime atspindėti organizuotų nusikalstamų tendencijų šioje ataskaitoje. Taigi jūs turite tai suprasti, e, vertindami šią ataskaitą. Bet aš manau, kad mūsų pateikiami e, pateikiama informacija, konkreti informacija tai yra patikima ir gerai spinti dabartinės tendencijas. Politinių jėgų veiksmai mes remiamės valstybių narių pateiktą informaciją etos ir islamistinių grupuočių veiksmai. iš to, kas yra parašyta šioje ataskaitoje, iš tos informacijos, kuri pateikta yra šioje ataskaitoje, suprantate, kad šios grupuotės vis dar kelia rimtą grėsmę. Kova su terorizmu priemonės. Labai dažnai orga, organizacijos, kurios kovoja su terorizmu tarpusavį, ne bendradarbiauja. Tačiau mes Matome, kad šis e, e, bendradarbiavimas gerėja ir aš pateikiau kelis pavyzdžius iš Afrikos. Ypač e, gerėja bendradarbiavimas siekiant atsekti finans, terorizmo finansavimo tinklus. Mes matome, kad interneto galimybės persi, e, kad teroristinės grupuotės vis dažniau stengiasi pasinaudoti e, interneto galimybėmis tam, kad perkeltų e, lėšas iš vieno regiono į kitą. Toliau pinigų plovimas. Taip iš tikrųjų mus neramina tai, kad dažnai offshore'inės šalis yra panaudojamos organizuotų nusikalstamų grupuočių. Tai mūsų iš tikrųjų neramina ir mes taip pat suprantame, kad ir teroristinės grupuotės gali pasinaudoti ošornėmis šalimis, bet kiek e, jos naudojo, naudojasi jomis šiuo metu negaliu pasakyti. Toliau. Mes manome, kad uh, policija gali pasinaudoti įvairiomis priemonėmis, kurios padeda atsekti finansavimo uh, šaltinius. Ir mes vis daugiau suprantame, jog būtina yra derinti kovos su terorizmu ir kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmus. Ir e, tai mes pabrėžime nuolatos savo, veiksmo, e, savo dialogę su Interpolu. Valstybės narės turėtų geriau derinti savo e, kovos su terorizmu ir kovos su organizuotu nusikalstamumu strategijas reikėtų derinti mūsų veiksmus bei pasinaudoti galimomis e, e, sinergijomis, šios strategijos sinergijomis. Ir e, Ko, kova su terorizmu iš tikrųjų sudaro tik 9 procentus visos mūsų veiklos, o tuo tarpu kovai su, narkoti, su priekyba narkotikais mes skiriame 30 procentų viso savo veiklo. Toliau Pirienų pusėsalis. Aš nežinau nieko apie kūnų skenerius naudojamus oro uostuose, todėl to negaliu nieko pasakyti. Toliau Be abejo, visi sustarimai dėl keliaivių įrašų domenų perdavimo gali paveikti mūsų saugumo situaciją. Kibernetiniai nusikaltimai yra labai svarbus ir todėl bet kokiuose būsimosiuose direktyvose būtina atsižvelgti į tai, kad internetu labai dažnai yra naudojamasi neteisėtai tam, kad būtų uh, palaikyta ir užtikrinta teroristinė ir nusikalstama veikla. Aš manau, kad aš atsižvelgiau į visas jūsų pastabas ir į visus jūsų klausimus. Jei ne, tai galėsiu juos atsakyti šiek tiek vėliau. If... Ponas Mulderis, Iš tikrųjų, mano klausimas buvo apie tai, ar pakanka dabar teisės akto Europolui deramai, norint atlikti darbą, ar reikia kažką dar padaryti. Atsiprašau, kad tiesiai neatsakiau šį klausimą, ponė Mulderį. Aš tikiuosi, kad šiandien popietę per diskusijas mes daug dėmesio tam skirsime. Europolui, sakyčiau, kad e, per dešimt metų po rugsėjo 11-osios ES daug padaryta, priimant reikalingus teisės aktus. Aš nemanau, kad reikėtų daugiau e, tų teisės aktų, bet galbūt geriau reikėtų pasinaudoti tai, kas jau yra. Pirmininkas dėkoju, jei nebūtų daugiau pastabų, nėra daugiau norinčių pasisakyti. Baigsime darbą, o grįšime prie kovos su terorizmu politikas šią popietę nuo trečios valandos. Diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto baigiame. Dar kartą dėkojame ponui Wainwright už e, pasisakymą, už e, jo parengtą dokumentą. Komiteto nariams jis yra išdalintas. Po kelių minučių pradėsime koordinatorių posėdį už uždarų durų. 11.30 šis posėdis prasidės.